komisijos e, pareiškimas apie situaciją Maldyvose. Komisijos atstovas kalbės. Maldyvų vyriausybė ėmėsi svarbių teisės aktų nukreiptų prieš smurtą šeimoje, taip pat siekdama sustiprinti socialinės paslaugas ir pagerinti švietimo situaciją. Tačiau jeigu vyriausybė nesiims ryštingų veiksmų stiprindama arba atstatydama demokratiją ir e, e, atkurdama demokratijos pagrindus, tai visos tos pastangos nueis niekaip. Ši 2008 metais įvykę rinkimai parodė, kad situacija yra pakankamai trapi. 2012 metais pasikeitė valdžia ir dabartiniai įv įvykiai rodo, kad pažanga Maldyvose nėra tvari. Šių metų uh, Maldyvų prezidento veiksmai e, privertė e, prasidė, dėl jo veiksmų prasidėjo neramumai ir dabar ambasadorius Kolumbijoje išreiškė abejonės dėl pirmųjų teismo uh, bylų, bylos nagrinėjimų procesų, kadangi nebuvo pareikšti konkretūs kaltinimai. ES neseniai padarė pareiškimą abejodama, ar teismo procesas vyksta sklandžiai ir objektyviai ir ar juo gali pasitikėti piliečiai. Svarbu, kad būtų laikomasi demokratinių principų, teisinės viršenybės ir kad būtų pasitikima teismų objektivumu. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad labai svarbu laikytis mano minėtų principų, kadangi jie yra pagrindiniai, pamatiniai ES principai ir mes esame įsitikinę, kad labai svarbu e, pateisinti Maldyvų piliečių lūkesčius. Labai svarbu, kad vyriausybė imtųsi veiksmų ir parodytų, kad jinai rimtai vertina žodžio laisvę ir kad ji imtųsi veiklos, E, nekiršindama visuomenės. Tai yra labai svarbu Maldyvų visuomeniai. Be to, žmogaus teisų komisija ir rinkimų komisija vaidina svarbu vaidmenį e, išsaugodamos demokratinius pagrindus. Žmonės turi teisę išreikšti savo nuomonę, nebijodami būti nubausti jie turi teisę vertinti e, vyriausybės veiksmus, o vyriausybė turi atsiskaityti savo rinkėjams. Ir e, žiniasklaida taip pat turi teisingai atspindėti e, teismų padėtį. naš, na, našir prašymu turi būti leista atvykti teisės ekspertams, kurie susipažintų ir su jam inkriminuojama byla ir taip pat stebėtų, ar teismuose yra teisingai nagrinėjama byla ir kaip veikia e, tribunolas Labai svarbu, kad būtų vadovaujamasi teisė ir kad nebūtų pažeidžiama 2008 metų konstitucija ir kiti valstybės teisės aktai. Labai svarbu, kad vyriausybė vadovautųsi teisės principais Svarbu dar ir tai, kad islamo ekstremistai labai aktyviai verbuoja Maldyvų piliečius džihadistų tikslams. Todėl Maldyvų vyriausybė turi e, ieškoti priežasčių, dėl ko visuomenė radikalizuojasi ir imtis priemonių, kad Maldyvų politinė sistema būtų kuo tvaresnė ir kuo sveikesnė. Dėkojame komisijos vicepirmininkui Mimica, o dabar frakcijų vardu kalbės jų atstovai, pirmiausia EPP vardu Štyr. Hvala predsjednice kada govorimo o maldivima e, za većinu ljudi u europi prva slika u glavi vjerojatno je turistička kai kalbame apie maldivus tai pirma mintis kuri daugiausiai kurie šauna mums į galvą tai yra e, rojus žemėje, tačiau šiame rojuje žemėje gyvenimo sąlygos yra nepalankios gyventojams. na maldivima Samo suđenje proteklo uz... Buvęs e, prezidentas Našyt dabar yra teisiamas ir ta teismo byla iškelia labai daug, e, sukelia labai daug abejonių. Ar jisai yra kaltas ar nekaltas, turi įrodyti teismas, nepriklausomas teismas. 98 metais demokratizuojant Maldyvus Europą suvaidino labai svarbu vaidmenį. Ir e, tų rinkimų metu buvo nuversta 40 metų vyravusi diktatūra. Ir e, Našydas buvo pirmasis demokratiškai išrinktas e, prezidentas ir pastaruoju metu buvo nuverstas ir demokratinis procesas sustojo, atrodo, kad islamistinės tendencijos ima viršų ir todėl mes turime pareikalauti demokratizavimo procesų šioje valstybėje ir mūsų išorės veiksmų įgaliotinė turi atitinkamą nuomonę išreikšti ir Maldyvams. Ačiū. Toliau ponas Howard pusantros minutės. Aš esu delegacijos ryšiams šio regionu palaikyti vicepirmininkas. Taigi labai liūdna konstatuoti, kad iš tiesų e, situacija šalyje yra nekokia. Negalime e, nutilėti žmogaus teisų pažeidimų, pažeidimų aplinkosaugos srityje. Ir nebuvo, e, kaip žinome, e, atitinkamoje byloje e, numatytas reikiamas teisų gynimo priemonės, nebuvo suteiktas, suteiktos orus gyvenimo sąlygos, būnant arešto, sąlygo, arešto laikotarpį. Ir visa tai kelia nerimą dėl to, kad ir protestuotojams e, neleidžiama to daryti laisvai. Mm. ir yra apkaltinama netgi e, valstybės išdavimu vien tik tai už tai, kad bandai ginti e, savo teisės. Kalbėkime ne tik apie turizmą, tačiau ironiška tai, kad turizmo ministras kaip tik yra e, apkaltinęs e, vieną žurnalistą e, neregėtais dalykais. Maldyvai galbūt yra maža salelė, tačiau tikrai e, nestovėsime sudėję rankas, matydami tai, kas čia vyksta. Ačiū, toliau pusantros minutės ponui Tanok. Ačiū, ponė pirmininkė. E, sukarintos grupuotės e, įvykdė perversmą Maldyvuose ir vis daugiau salafizmo praaiškų čia matyti. Pilietinė visuomenė yra užtildoma, manipuliuojama tais e, opozicijos politikais, kurie atsiduria kalėjime ir prezidentas Mohamedas Našydas iš tiesų tiek daug padarė šalies labui, o Dabar e, tai yra lik vienas iš pavyzdžių selektyvaus e, teisingumo vykdomo. Tai visiškai pažeidžia nacionalinius ir tarptautinius e, teisingumo standartus. Reikia raginti visas institucijas, nedelsiant paleisti e, pana Našydą, kad būtų laikomasi visų teisės principų ir kad e, E, ir didžiausia rūpesti kelia pagal šariato teisę numatytos mirties bausmės nepilnamečiams, kurios tiesa šiuo metu dar yra atidėtos. Taigi visuomenė yra baisioje padėtyje ir nesmagu pastebėti, kad ES yra tikrai daug žmonių, kurie kaip turistai vyksta į šią šalį visiškai e, nesuprasdami, kokia e, kompleksiška čia yra situacija susidariusi. Ačiū. Toliau, ponė Schakė, dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Našydas yra pirmasis demokratiniu būdu išrinktas prezidentas Maldybų ir 13 metų kalėjimo buvo pasmerktas. Tai parodo, kad e, ir ne vienas to tiki, kad byla yra e, politiškai motivuota. Nevyko jokio sažiningo teisiniais principais paremto teismo, e, nebuvo suteiktos gydimo e, paslaugos, kada jų reikėjo, nebuvo leidžiama pasitelkti į pagalbą advokatus ir kitus teisinius patarėjus. Žmogaus teisės akivaizdžiai pažeidinėjamos, žurnalistai e, pradingsta nei iš šio, nei iš to. Ir taikus protestai vykti visiškai negali. E, Maldyvose e, taip pat fiksuojami nemaži skaičiai e, rekrutų į ISIL ir džihadistų gretas. Tad pagaliau nusiųskime įspėjamąjį signalą Maldyvams, kad nepritarėme tam, kas ten vyksta. Mes laikomės ir gerbėme teisinius principus ir būtinai sieksime, kad jie čia būtų įgyvendinami ir toliau. Gracias, presidenta. En Maldivas tenemos un presidente. Dabar ponas Kuso Permui. Dėkoju pirmininkė. Maldyvose įkalintas prezidentas. E, demonstracijas rengia ko, e, kovotojų žmogaus teisės. Jie taipogi yra e, siunčiami į kalėjimus. O tai mes turime pasmerkti, turime kalbėti apie žmogaus teisės ir ne vien tik tai e, Ir taip pat ir reikėtų tai į, į, integruoti į, politikos ir kita, į prekybos ir kitas politikos rytis. Štai pavyzdžiui, Irake ir Sirijoje dalyvaujame, įsitraukiame į vykstančius procesus e, ir čia taip mes pasmerkėme vyriausybę tiksliau buvusi vyriausybė yra siunčiama į kalėjimą už savo veiksmus. Ankstesnis, ko gero, žmogaus teisės yra taikomos vienodai visiems, tačiau reikėtų pasižiūrėti, ką Europa padarė Hondūre 2009 metais. Nepatekime į tuos pačius spastus ir nenaudokime žmogaus teisų kaip ginklo. Pirmininkė, ačiū. Dabar kitas kalbėtojas, ponia Lambert, minutė pusantros minutės. Ačiū, aš kalbėsiu frakcijos vardu, bet tu aš esu Pietričių Azijos delegacijos narė ir lankiausi Maldyvose ne kartą po tsunamio ir po to, kai buvo priminėjama nauja konstitucija. Mes girdėjome, kad Maldyvai yra jaunos demokratijos valstybė, kuri pasiekė šiokios tokios pažangos, tačiau dabar vis dėlto susitarė didžiulė įtampa šalyje. Prezidentas Našidas suvaidino pokyčių laikotarpiu didžiulį vaidmenį, tačiau dabar ES reiškia susirūpinimą dėl to, kad buvęs prezidentas yra įkalintas ir teisiamas. Ir dabartiniai įvykiai mus labai jaudina ir liūdina. Tuo labiau, kad susidurėme ir su doromis terorizmo apraiškomis, o terorizmas turi būti baudžiamas pagal konstituciją. Ir e, dabar yra keičiamos teismų procedūros, neleidžiama pateikti, e, apskūsti teismo sprendimą ir iš tikrųjų tie vyriausybės veiksmai nėra atsitiktiniai. ES reikalauja, kad Maldyvose būtų laikomasi konstitucinių garantijų, kurios būtų taikomos visiems piliečiams, ypač toje šalyje, kurioje pastoviai įvyksta gamtos katastrofos. Dėkoju. Dabar atskiri kalbėtojai, ponas Preda. Dėkoju, pirmininkė. Mohamed Našid, buvęs Maldyvų pirmin, prezidentas, buvo suimtas prieš pusantro mėnesio ir tai vyksta per 25 metus 18 kartą. Mm, jis e, per šios du, e, šios du dešimtmečius Maldyvose buvo demokratijos simbolis. Po daugybės metų nesmurtaujančios opozicijos ir e, deportacijos tremimų jis tapo pirmuoju Maldyvų išrinktu prezidentu. Ir tuo buvo baigtas Mamun Abdulgajų 30 metų autokratinis režimas. Tai buvo labai svarbus žingsnis demokratizuojant šalį šalį. E, Deja, kaip, šia, kaip šiandieną mes pamatėme, to nepakako. Politinė situacija Maldyvose yra tikrai labai jaudinanti, nes valstybės institucijos yra labai politizuotos. Ir aš čia norėčiau paminėti teisingumo sistemą. E, Benašyr buvo uh, nubaustas 13 metų uh, kalėjimo, o tai tik tais parodo, kad uh, politiniams sumetimams yra naudojamas ir teisingumas. Ši uh, politinė gale yra Kajun šeimos rankose. Uh, jo uh, mm, įbrolis yra uh, vienas iš labai aukštų šalies pareigūnų ir taip pat jis turi e, giminių kito, kitose politinėse sluoksniuose. Tai yra demokratinis režimas, kurio 2008 metais šio šalies piliečiai norėjo ir dėl to balsavo. Aš tikiuosi, kad e, jie tikrai grįž prie demokratijos. Dėkoju. Pone Moska. Ačiū pirmininkė. Mes matome, kad E, kaip svarbu visame pasaulyje gyventi bendruomenėje. Mes, kaip Europos parlamento nariai, e, negalime e, likti nejautrus tokios krizės atveju. At, matome, kad dėl krizės Maldyvose iškilo grėsmė teisės viršenybei toje valstybėje. Mes turime siekti, kad toje valstybėje prasidėtų uh, E, taikus debatai, taikios diskusijos. Gyventojai turi e, teisę e, renkti taikės demonstracijas. Mes taip pat reikalaujam, prašome, kad E, e, Europos parlamento delegacija Maldyvų klausimams e, stebėtų situaciją. Na, o pane Mogherini turėtų parengti įvairius instrumentus tam, kad būtų galima reaguoti dvišalių ir daugia šalių būdu ir tam, kad būtų galima užtikrinti visapusišką pagrindinių žmogaus teisų ir laisvų paismą. Ačiū. Dėkoju. Ponas Frunzuliai. Frunzulika. Dėkoju, pirmininkė. E, yra akivaizdu, kad Maldyvai daugiau nėra tiesiog turistų rojus. E, jie tapo vieta, kur vis kurioje fundamentalistai kelia vis didesnį pavojų ir tikrai yra labai šališki teisėjai ir menksta demokratiniai principai. Buvusio pirmininko e, prezidento Mohamed Našit gale iš stabilizavo demokratiją, e, ji buvo negerbiami pagrindiniai principai į teisingą teismą, tai yra prieš pagrindinius konstitucijos principus. Mes turime padėti jiems konsoliduoti demokratiją, turime skatinti gerą valdyseną, stiprinti pagrindinės institucijas ir skatinti maldyvus spręsti socialinius aplinkosaugos ir demokratijos iššūkius. E, tai yra demokratinė perinamo laikotarpio šalis. Jie, e, kol kas toje šalyje yra naudojamas smurtas prieš taikius demonstruotojus. Labai svarbu svarbu, kad būtų tinkamai e, e, reikalavimo, kad Maldyvai tinkamai gerbtų tarptautinės teises ir įsipareigojimus. Mes dabar baigiame e, atskirų kalbėtojų sąrašą ir dabar bus spontaniški pasisakymai ir galiu suteikti žodį visiems, kas paprašė žodžio. Pirmiausia, ponas Kukan. Dėkoju, pirmininkė. Praėjusiais metais aš buvau stebėjimo misijos vadovas Maldyvose. Balsavimas buvo per rinkimus e, e, labai ramus tačiau aukščiausiasis teismas pašalino du e, rinkimų komisijos narius mažiau nei e, savaitė likus iki rinkimų. E, tai prieštarauja galių atskirimo principui ir tai neleidžia užtikrinti komisijos, rinkimų komisijos nepriklausomumo. Ir dabar kilo labai daug, paskutinis teismas, kuris vyko e, teisiant prezidentą, sukėlė labai daug abejonių. Reikia gerbti teisinį procesą, gerbti teisės viršenybę, e, kuris paremtas nepriklausomu e, mm, nepriklaus, nepriklausomų teismų ir tas, tas nepriklausomumo principas nebuvo pritaikytas. Dėkoju. Ponas Marijas. Η σύλληψη στις 13 Μαρτίου του Μουχάμετ Νασίδ, του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου των Μαρτίων. Mohamedas Našidas buvo pirmas demokratiškai išrinktas Maldyvų prezidentas. Jis buvo vėliau areštuotas ir nuteistas 13 metų kalėti. Tai rodo, kad labai trūksta demokratijos Maldyvose. Ir kiti to šalies vyriausybės sprendimai riboja žmonių, pilietinės visuomenės, žurnalistų laisvę, teisę burtis. Situacija yra kritiška, pastarėjai įvykiai rodo, kad reikia iš esmės reformuoti šalį, reikalingo šalyje demokratinės reformos, reikia atkurti demokratiją ir teisinės valstybės principus, parodyti laisvę, gerbti, gerbti žodžio ir išaiškos laisvę. Maldyvai galiausia turi užkirsti kelią užsienio kovotojams ir džihadistams. Reikalinga naudotis visomis priemonėmis, kad būtų atkurta žiniasklaidos laisvė ir teisinės valstybės principai Maldyvose. Ačiū, ponas Jekopčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Europa daug ką nuveikė Maldyvų labui daugeliu atveju ir ekonominė, ir kultūrinė prasme, ir politinė prasme. Mes kalbame apie tai, kad naujoji 2008 metų konstitucija atvėrė naują šios šalies istorijos puslapį. Taip pat galime kalbėti ir apie tai, ką Europa nuveikė Maldyvų labui. Tačiau demokratija gyvavo neilgai. Šiandieną kalbame apie tai, ar dabartiniai vadovai labiau linksta linkinijos ar islamo, bet esmė yra ta, kad buvęs prezidentas turi teisę gauti sąžiningą teismą, turi teisę į medicinę priežiūrą ir mes turime atvirai pasakyti, kad tas žmogus turi teisę būti apsaugotas ir apgintas. Ponas Kastaldo. Ačiū pirmininkė. Maldyvų padėtis kelia tikrai didžiulį susirūpinimą. Daugelis turistų apie tai net nepagalvoja. Na ir e, tai, kas vyksta šiandien e, su prezid... E, buvusiu prezidentu, tikrai neprimtina. Man atrodo, kad vyksta tikras uh, politinis procesas. Amnesty International uh, paskelbė tą procesą suklastotų. Deja, tenka uh, konstatuoti, kad buvo areštuoti ir įbauginti daugelis žurnalistų, tam, kad jie neinformuotų visuomenės buvo vėl įvesta mirties bausmė. Kaip žinia, e, mes europiečiai e, griežtai pasisakome prieš e, mirties bausmę, o štai ten mirties bausmė gali būti pritaikoma net ir 13 metų paaugliams. Mes turime dėti daugiau pastangų, kad nauja Maldyvų vyriausybė suprastų, kad būtina laikytis teisės viršenybės principo ir e, neišnaudoti e, migrantų. E, būtų labai gerai, jeigu turizmo rojus nevirstų tikrų pragarų. Dėkui, pani prisitkinė, za možnost promluvyti osobne. Nas Polčiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai norėčiau pritarti tam, ką sakė visi ankstesni kalbėtojai, kalbėdami apie situaciją Maldybose. Buvęs prezidentas ir jam pritaikyta, pritaikytos sankcijos baudos visiškai netinka sąžininko teismo principų. Na ir tikrai situacija Maldyvose mums labai rūpi, mes visiems turistams, kurie nori lankytis toje šalyje, toje rojų priminančioje saloje, turime pasakyti, kad tas įvaizdis šalies, kuris rodomas turizmo kataloguose nėra tikras. Mes turime paremti Europos komisijos ir ponios Mogerini pastangas, taip pat visų kitų ES atstovų pastangas, kad ta valstybė ne, ne, nežengtų pas, pas, paskui islamo valstybės kariautojus. Ačiū dabar, baigėme spontaniškus pasisakymus ir žodis e, Mimica komisijos vicepirmininkui. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, dėkoju už diskusijas, kurios, kuriuose aiškiai buvo išsakyta parama demokratiniams procesams ir lūkesčiams, kad teisinės valstybės principai įsigalios Maldyvose. Apibendinama šias diskusijas norėč, norėčiau pasakyti, kad ir toliau atidžiai stebėsime, kaip klostosi situacija Maldyvose. Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos delegacija Šrilankoje, kuri taip pat aptarnauja ir Maldyvus. Ir toliau palaikys reguliarius kontaktus su Maldyvų valdžios institucijo, institucijomis, plėtinės visuomenės atstovais. Mes tikimės, kad Maldyvų vyriausybė priims politinius ir teisinius ES patarimus, ES teisininkai, teisės ekspertai. Maldyvų Respublikai suteikia galimybę pradėti dialogą dėl teismų padėtie šalyje. ES ir toliau daug dėmesio skirs islamo radik radikalizmo klausimui, kuris dabar pats svarbiausias Europos darbo tvarkėje. ES ir toliau yra pasirengusi padėti Maldyvams ir salos gyventojams siekti demokratijos ir žmogaus teisių. Ačiū už domėjimąsi šio klausimu. Köszönöm alelnök úr záró gondolatait, tájékoztatom képviselőtársaimat, Dėkoju už baigiamą kalbą. Vise pirmininkė. E, kolegos, norėčiau Jums priminti, kad buvo, septyni, buvo pateikti septyni rezoliucijų projektai ir dėl jų bus balsuojama. Mes baigėme e, šitą diskusiją, o balsavimas vyks rytoj.